dabar jų pavadinimų neskaitysiu, pranešu tik, kad pasirašysiu juos artimiausią trečiadienį. Dar vienas pranešimas pagal 142 darbo tvarkos taisyklių straipsnį e, taryba ir komisija kreipėsi į mane su e, prašymu pakeisti reglamentą 1234 2007 kuris numato bendrą žemės ūkio rinko organizavimą ir tam e, tikrus e, kriterijus atskiriam žemės ūkio produktams siekiant sukurti bendrą e, žemės ūkio rinką. Čia kalba eina apie pieno rinką daugiausiai. Taigi skubos tvarka. Šis prašymas buvo patiktas dėl situacijos pieno rinkoje ir parlamentas svarstys šį klausimą skubos tvarka e, per rytojaus prieš pietinį posėdį. Tai yra labai svarbus panašymas. Rytoj 9 val. balsuosime dėl šio pasiūlymo. Ir prašau jūsų dalyvauti posėdėje.